So, dear colleagues, ladies... Mėly kolegos, ponios ir ponai, jau keturias minutės po trijų reikia pradėti. Tad sveikinu tos narius, kurie atėjo laiku į posėdį. Taip, visi turite darbo tvarkės projektą. Pirmasis klausimas yra jos tvirtinimas. Ar yra prašymų pakeisti ką nors? Ne. Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Antras punktas. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimą. Posėdžiai vykusių vasario ir kovo mėnesiais, kaip įprasta. Protokolas bus taikomas patvirtintų, jeigu iki posėdžio pabaigos nebus pareikšta jokių prieštaravimų. Trečias punktas. Jums pateikti koordinatorių sprendimai tarp jūsų posėdžio dokumentų. Procedūra kaip visada. Jeigu nebus pateikta prieštaravimų iki šio posėdžio pabaigos, koordinatorių sprendimai bus laikomi patvirtintais. Ketvirtas punktas, kaip įprasta, mūsų svarbus posėdis yra transliuojamas internetu ir mūsų klausosi Narsabonos iki Lumbricho, nuo Talino iki Romos, Todėl prašom kalbėti aiškiai ir lietai, kad vertėjams būtų lengviau atlikti savo darbą. Ir iš išorės mūsų besiklausantieji suprastų, ką sakote. Naujo nario nėra, galbūt galėsime jį pasveikinti vėliau. Ir pagrindinis esminis darbo tvarkės punktas yra diskusija apie ES ir Kinijos santykius. Turbūt visi žinote tą faktą, kad Europos parlamentas rengia ambicingą pranešimą apie ES ir Kinijos santykius. AFET komitete kalbama apie politinę santykių dalį, o INTO prekybos komitetas rengė pranešimo dalį apie priekybą tarp ES ir Kinijos. Ir šiandien man malonu pasveikinti Kinijos ambasadorių, poną Cangmil. Sveiki gyvi. Taip pat yra čia mūsų pranešėjas ES ir Kinijos santykiams, ponas Winkleris. Su užsienio reikalų komitetu sutarėme, kad kad naudojantis darbo tvarkos taisyklių 54 taisykle mes svarstysime prekybos poziciją, o užsienio reikalų komitetas pakeitimų čia neteiks. ES ir Kinija uh, veda daug darybų dėl prekybos ir, aišku, ES ir Kinija yra svarbios prekybos partnerės. Na, o turint galvoje pasaulinę e, situaciją, sistema, prekybos sistema pagrista taisyklėmis, pagrista PPO yra kaip niekada reikalinga. Todėl mes turėtume siekti stabilizuoti mūsų santykius. Inta komitetas atidžiai stebi darybas tarp Kinijos ir Europos Sąjungos. Ir čia svarbus yra ir investicinis sustarimas. Įvyko 17 darybų raundų. Tai yra, rodo, kad darybos yra ilgos ir intensyvios. Na, konkrečiai jūsų prezidento e, pasisakymas Davose ir dabar po Kinijos partijos 19 kongreso sprendimas pakeisti investicinės taisyklės kai kuriuose sektoriuose ir atverti kai kuriuos sektorius, atverti galimybės bendrovėms E, dalyvauti Kinijos ekonomikoje netaikant 49 procentų taisyklės yra svarbus signalas automobilių pramonė ir kitiems sektoriams. kad galima siekti didesnio abipusiškumo ir didesnio tarpusio supratimo mūsų prekybos santykiuose. Na ir kaip aš jau minėjau, turim galvoje pasaulinį kontekstą, svarbu aptarti tolesnius žingsnius daugia šališkoje sistemoje. Mūsų komiteto delegacija vyks į Kiniją po dviejų savaičių. Ir šiame kontekste bus svarbus pokalbiai su Kinijos vyriausybės atstovais ir su Kinijos komunistų partijos atstovais taip pat. Pone ambasadoriau, aš manau, kad tai yra jūsų pirmas apsilankimas mūsų komitete ir pirmas viešas posėdis Europos parlamente, kuriame jūs lankotės po to, kai jūs buvote paskirtas naujojų Kinijos ambasadoriumi Europos Sąjungai. Todėl aš e, dar kartą noriu pakartoti, kad mums malonu su jumis čia susitikti ir noriu suteikti jums žodį dešimčiai minučiai kad galėtumėte pateikti jūsų požiūrį į ES ir Kinijos prekybos santykius. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponos ir ponai. Labai ačiū Jums už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Tiesą sakant, praėjusią savaitę buvau Strasbūre ir stebėjau jūsų darbą ten Prancūzijoje, bet šiandien susitinkame jūsų Bruselio būsnėje, kad galėtume akis į akį pasikalbėti su jumis. E, visų pirma, noriu padėkoti INTA komitetui už jo pastangą propaguojant ES ir Kinijos ekonominius ir priekybos santykius. Prieš atvykdamas čia perskaičiau nuomonės projektą, kurį jūs parengėte užsienio reikalų komitetui. Esu atviras diskusijoms dėl klausimų, kuriuos jūs minite savo nuomonėje. Bet prieš pradedant kalbėti detaliau, leiskite pasidaryti keliomis bendromis idėjomis, kurios galėtų būti pagrindas tolesniems diskusijams. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad Kinijos ir ES ekonominiai ir prekybos santykiai savo esme yra naudingi abiem pusėms. Skaičiai kalba už save. 1978 metais, kai Kinija tik pradėjo reformas ir pradėjo atsiverti, Kinijos ir ES prekyba prekiamis sudarė tik tai 4 milijardus JAV dolerių, prekyba paslaugomis ir investicijos buvo beveik nulinės. Praėjus 40 metų mūsų prekyba <clears throat> prekėmis sudaro daugiau kaip 600 milijardų JAV dolerių, prekyba paslaugomis sudaro daugiau kaip 100 milijardų dolerių, o sukauptos investicijos sudaro 200 milijardų JAV dolerių. Bendrai mūsų prekyba ir investicijos padidėjo beveik 250 kartų per pastaruosius 40 metų. Toks augimas nebūtų įmanomas, e, jis, jeigu jis nebūtų abipusiškai naudingas. Tuo tarpu, kai Kinija gauna naudos iš prekybos Europos Sąjunga ir iš Europos Sąjungos investicijų, Europos Sąjungai tai irgi yra labai naudinga. Eurostato duomenys rodo, kad 2017 metais eksporto į Kiniją augimas sudarė 21 procentą viso ES eksporto augimo. Eksportas į Kiniją padidino ES eksportą 1,6 procentus, daug daugiau negu Junktinių valstybių ar kitų šalių. Turiu prisipažinti, kad yra tam tikrų problemų mm, mūsų e, ekonominiuose ir prekybos santykiuose. Tačiau jo sudaro labai nedidelę mūsų bendro bendradarbiavimo verto beveik 1 tūkstančio milijardų JAV dolerių dalį. Turint atvirus ir sklančius komunikacijos kanalus, Kinija ir ES gali ieškoti sprendimų per draugiškas konsultacijas. Mes taip pat manome, kad tam, kad išspręstume problemas, turime žvelgti į priekį, ne atgal. Jeigu grįšime vėl ir užsidarysime protekcionizmo bokštuose, mes tikrai nepamatysime e, mielo malonaus pavasario laukia. Žvelgiant į ateitį, nesunku e, suprasti, kad Kinijos didesnis atvirumas e, suteiks didžiulių galimybių Kinijos ir ES ekonominiam ir priekybos bendradarbiavimui. E, mūsų prezidentas, ponas Džy Džimpingas, sakė, kad atsverimas buvo labai svarbus Kinijos ekonominiam ir socialiniam vystimui per pastaruosius 40 metų. Ir tuo pačiu aukštos kokybės Kinijos vystimasis e, gali būti pasiektas tik tai atsiveriant dar daugiau. Netrukus po 19-ojo partijos kongreso e, Kinija ėmėsi konkrečių priemonių, kad įgyvendintų šios savo įsipareigojimus. Šio mėnesio pradžioje prezidentas Šiai paskelbė apie naujas priemonės, kad ženkliai būtų išplėstas galimybės pakliūti į rinką, e, sudarytos patrauklios investicijų galimybės, stiprinamos intelektinės nusavybės apsauga ir plečiamas importas. Palaipsniui gyvendinant šias priemonės, Kinija žengs į naują atsverimo etapą. E, kinijos žmonėms e, vertingas yra patikimumas. Kai mes tai sakome, mes iš tikrųjų tai turime galvoje. Mes esame numatę aiškus grafikus peržiūrėti negatyvius užsienio investicijų sąrašus, e, užsienio finansinių institucijų kūrimas apribojimų mažinimui ir užsienio kapitalo dalyvavimą tokiuose pramoniškuose kaip automobilio pribojimų panaikinimui. Ir mes jau dabar imamės veiksmų. E, buvęs ES e, lyderis man yra sakęs, kad kryptis yra svarbiau negu greitis. E, aišku, kitas kolega gali nesutikti, sakydamas, kad ir greitis, ir kryptis yra vienodai svarbus Na, aš nenoriu ginčytis, ar višta padėjo pirmą kiaušinį, ar iš kiaušinio pirmą išsirito viščiukas, kaip ten bebūtų. Tas kolega jausis e, nuramintas, jeigu jis pažvelgs į e, tvirtą ryštą ir e, atsiveriant Kinijai ir to atsiverimo tempą. Investuotojai, skaitant investuotojus iš ES, pasitikė Kinijos verslo aplinka kaip tai rodo jų verslo sprendimai. 2017 metais Kinija susilaukė 136,3 milijardų JAV dolerio užsienio investicijų. Tai yra rekordas Kinijai ir e, antras pagal dydį skaičius pasaulyje. Tiesioginės užsienio investicijos iš ES 2017 metais buvo šiek tiek menkesnis negu prieš tai būsiais metais štalies dėl e, aukšto bazinio lygio 2016 metų pabaigoje. E, bet visgi jis e, išaugo ištisais 24 procentais nuo 2015 metų. Europos Sąjungos prekybos rūmų Kinijoje apžvalga rodo, kad daugiau kaip du trešdaliai ES bendrovų dirbančių Kinijoje uždirba pelną. Ir kad daugiau kaip pusė e, tų bendrovių optimistiškai žvelgia į savo ateities perspektyvas Kinijoje. Tai puikiai įrodo, kad Kinija yra atvira šalis, o Europos investuotojai tai pripažįsta. Kinijos ir Europos Sąjungos ekonominiams ir prekybos santykiams e, galimybių yra daug daugiau negu iššūkių. Kad iki galo panaudotume visą potencialą, mums e, reikia stabilaus pasaulinio ekonominio e, stabilios aplinkos, ypač taisyklėmis pagristos daugiašalės prekybos sistemos. Kadangi ryškėja vienašališkumo ir protekcionizmo tendencijos, ir atsiranda netikrumo tarptautiniu mastu. Stabilūs Kinijos ir ES santykiai yra labai vertingi. Kinija ir ES yra vienas svarbiausių pasaulio prekybos organizacijos narės ir yra įvairialypės strateginės partnerės. Mes turime e, užimti aiškias pozicijas kartu ir pasisakyti prieš vienašališkumą ir protekcionizmą išlaikyti taisyklėmis pagristą daugiašalę prekybos sistemą, sistemą ir išlaikyti pasaulinės ekonomikos augimą. Tai yra bendras, bendra mūsų atsakomybė, turime veikti kartu, kad taip ir įvyktų. Kai kurie mūsų draugai Europoje sako, kad dabartinė sistema veikia, bet nepakankamai gerai. Kinija visada yra pasirengusi klausytis, išklausyti ES pasiūlymų dėl to, kaip tą sistemą pagerinti. Bet viena yra aišku. Kai sudarėme su vienašališkumu ir protekcionizmu, tai tai e, sukompromituoja mūsų e, susitaikinimo politiką trumpalaikių interesų vardan. Tai susilpnins ekonominę globalizaciją, pakirs daugia šalę prekybinio sistemą ir pakenks fundamentaliems visų tarptautinės bendruomenės fundamentaliems interesams. Gerbiami Europos parlamento nariai, šiemet minime 15-asias Kinijos ir ES visapusiškos strateginės partnerystės metinės. 20-asis Kinijos ir ES vadovų susitikimas vyks E, šie, vėliau šiemet Kinija ketin, tikisi dirbti toliau su ES, kad mūsų bendradarbiavimas, ypač ekonomikos ir prekybos srityje, būtų pakeltas naują lygmenį. Tikimės, kad INTA komitetas ir toliau vaidins pozityvų ir konstruktyvų vaidmenį. Pane pirmininkė, jūs lankysitės Kinijoje kitą mėnesį su ir e, prisijungs prie jūsų ir kai kurie iš jūsų kolegų. E, prašau atleisti man, kad aš negalėsiu su jumis vykti į Pekiną, bet aš jums linkiu geros kelionės. Esu įsitikinęs, kad e, e, jūsų patirtis padės jums geriau Kiniją suprasti. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad daugiau jūsų kolegų turės galimybę apsilankyti Kiniją ir pamatyti, kokia yra mano šalis, kas joje vyksta, esant tarpusavio supratimui, tarpusavio pagarbai ir tarpusavio pasitikėjimui, mes tą piraką galime padaryti didesniu, o mūsų piliečiai e, gaus po didesnę riekę to pirago. Ačiū ir lauksiu e, geros diskusijos su jumis visais. Ačiū. Dėkuoju už jūsų apžvalgą. Dabar iš karto suteiksiu žodį pranešėjui Vinkleriui. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jūsų ekscelencija ambasadoriau už Jūsų darbą ir už Jūsų išsakytas mintis. Iš tikrųjų, diskusija vyksta laiku, kadangi šiandien ir rytoj šiame komitete Mes aptarnėsime ES ir Kinijos santykius. Savalaikis mūsų susitikimas dar ir todėl, kadangi jūs ambasadoriau nurodėte, jog esminė pokyčiai vyksta Kinijoje šiuo metu. Mūsų delegacija lankysis Pekine ir Šanhajuje artimoje ateityje ir mes ten pratesime diskusiją, taip pat europiečių nuomonės ir taip pat e, pasidalinsime pirmaisiais įspūdžiais apie tai, kokie naudingi yra abipusiai mūsų santykiai. Dėkuoju Jūsų ekscelencijai ambasadoriui, dėkuoju už Jūsų paramą rengiant mūsų delegacijos vizitą į Kiniją. Nuomonės projekte, žinoma, nėra pakankamai daug vietų išsakyti visas pastabas. Todėl ši diskusija ir tie pastebėjimai bei pasiūlymai, kuriuos pateikė prekybos komiteto kolegos, žinoma, praturtins e, šitą mano rengiamą nuomonę. Norėčiau paminėti kai kuriuos e, svarbiausius mano manimų dalykus. Pirmiausia, aš kalbu nuomonėje apie m, mm, išsamų investicijų susitarimą. Mes tikimės, kad komisija pateiks informaciją apie 17 darybų raundą, kuris vyko Pekine. Ir iš tikrųjų pažanga yra, tačiau šita pažanga yra pakankamai santūri. Todėl mes turėtume sužinoti iš komisijos, kas konkrečiai vyksta darybose. Mes tarptautinėme prekybos komitete norėtume, kad šitos darybos vyktų sparčiau, kad užtikrint rinkos prieigą būtų siekime abipusiškumo. Ir mes, žinoma, e, pristatome mūsų Europos įmonių nuomonę, kai kalbame apie vienodas sąlygas, taip pat mes kalbame apie tvaraus vystimosi tikslų įtraukimą į šitą sutartį. Today, um, uh, uh taip pat naujojo šilko kelio iniciatyvą miniu šio, šioje nuomonėje ir sakau, kad tokios iniciatyvose reikėtų daugiau aiškumo, skaidrumo kad e, mes geriau suprastume, kas ten vyksta. Taip pat kalbu apie pasaulinę prekybos organizaciją, mes turime laikytis jos taisyklių ir mes norėtume, kad Kinija taip pat e, aktyviau ir atsinkingiau veiktų tarptautinės prekybos srityje. Kai kurie dalykai yra nenauji, tačiau jas vis dėlto reikia paminėti. Pavyzdžiui, e, plieno sektorijoje vyraujant čia perprodukcija. Taip pat pažangos reikia siekti darybose, kurios prasidėjo 2010 metais dėl geografinių nuorodų. Taip pat 2025 metais mes nurodome Made in China ženklo įtraukimo datą. Tai labai svarbu užtikrinti pasakyti, kadangi mes bendradarbiaujame su ES valstybių įmonių atstovais Pekine ir kol kas atrodo, kad tos įmonės negauna tų technologinių nu, žinių perdavimame pakankamos paramos. Taip pat turime kalbėti apie prekybos kliūtis, taip pat netarifinius, e, netarifinės kliūtis ir taip pat mes turėtume priminti, kad jeigu mes ES prekybos rūmų pasteiraujame, kas yra pastebima e, Kinijos teritorijoje, tai reikėtų vis dėlto konstatuoti, kad tos tendencijos, kurios mums yra pristatomas, yra pakankamai neigiamos. Todėl reikėtų spręsti šitą klausimą ir reikėtų siekti abipusio supratimo. Aš dar kartą norėčiau pritarti svečiui, ambasadoriui. Dėl to, kad reikia laikytis pažadų, ir deklaracijų, kurias padarė prezidentas Čy visai neseniai įvairiomis progomis. Ir mm, svarbu išryšinti ir tą formą, kuris vyko e, Azijos žemynė ir iš tikrųjų labai svarbu siekti to, ką nekarta pakartojo Kinijos prezidentas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes remiame šitas deklaracijas, jos yra labai svarbios, daug žadančios, jos atsiliepia atitinka mūsų lūkesčius, tačiau labai svarbu, kad šitos deklaracijos ir pažadai pradėtų atnešti konkrečių rezultatų. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad jau kas nors paklaustų manęs, išsakyti vienu sakiniu, koks būtų mano pasiūlymas dėl ES požiūrio į ES ir Kinijos prekybos santykius, tai aš pasakyčiau, kad mums reikėtų visada siekti bendradarbiavimo, o ne. E, o ne e, nusiteikimo priešingai. Taigi apie tai kalbėsime šiandien ir rytoj. Dėkoju pranešėjui Vinkleriui, matau, kad žodžio prašo dešimt kolegų, laiko turime nepakankamai daug, todėl turint omenyje, kad komisija, ambasadorius ir ponas Vinkleris turėtų dar turėti laiko atsakyti klausimus, paprašyčiau, kad kalbėtumėte neilgiau kaip pusantros minutės. Thank you very much. Thank you very... Alese, ačiū ambasadoriau. Dėkuoju, kad jūs atvykote į susitikimą su mumis. Norėčiau padėkoti jums už paskutinę pastabą, kuriai aš iš esmės eh, pritariu dėl abipusio supratimo, dėl bendradarbiavimo. Iš tikrųjų, reikia siekti kartu įveikinėti tarptautinius iššūkius. Kalbėsiu itališkai. Aš pasakiau, jūs sakėte, kad prekyba tarp ES ir Kinijos ženkliai suintensyvėjo. Nežiūrint to, kad žiūrint to, vis dėlto išlieka dar pakankamai daug iššūkių. Taip, investicijos taip pat išaugo, tačiau nuo 2012 metų augimas yra nuolatinis. Iš tikrųjų, mums nepakanka tik abipusiškumo, mums reikia lygų, lygių veiklos sąlygų. Jūs paminėjote Kinijos iniciatyvą dėl autorinių teisų apsaugos ir dėl technologinių žinių perdavimo. Labai svarbu pažadėti, tačiau dar labiau svarbiau yra įgyvendinti pažadus. Kitas dalykas - viešieji pirkimai. Iš tikrųjų išgirdome signalų apie galimą abipusiškumą investicijų srityje, tačiau čia reikėtų geresnės valdysenos. Dėl šilko kelio iniciatyvos įgyvendinimo. Ir čia reikėtų siekti abipusiškumo. Ačiū pirmininkė. Ačiū ambasadoriau, kad atvykote pas mus į komitetą. Iš tikrųjų reikėtų dar, reikėtų išsiaiškinti, kokia situacija, kokie mūsų prekybos santykiai, todėl dialogas yra labai svarbus. Norėčiau paminėti du dalykus. Tiesiog paklausim, norėčiau jūsų štai ko. Kas manęs, manęs, mane neramina, pavyzdžiui, autorinių teisų apsaugos sistema Kinijoje, ką jūs darote siekiant užtikrinti teisės aktus ir kad būtų užtikrintas pakankamas autorių teisų, pagama autorių teisų apsauga. Gal pakomentuotumėte konkrečiau, kaip tai yra daroma Kinijoje? Ir kaip jau pranešėjas minėjo, technologijų perdavimas gamybos srityje. Šitas atsiverimas yra sveikinęs dalykas, tačiau gal jūs galėtumėte konkrečiau pasakyti, kaip konkrečiai tai vyks. Kitas dalykas, žinoma, mes suprantame perprodukcijos e, e, klausimą, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų spręsti tą klausimą. Kitas dalykas, Made in China e, data 2025 metai yra priimtas dalykas, tačiau kitas dalykas, kaip tai bus įgyvenima, kaip mes bandarbiausime konkrečiai. Ačiū. Hiršai. Šaldė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ambasadoriau. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegai Winklerui už nuomonės projekto tekstą. Tekstas mums yra priimtinas, galbūt mes pateiksime vieną ar kitą patiksinantį pasiūlymą, tačiau kaip ten bebūtų, jau dabar galim pasakyti, kad ši nuomonė yra labai gera. Mes liberalai labai rūpinamės tarptautinė prekyba ir investicijomis ir esame beveik įsitikinę, kad jos dėka mes galime sukurti kuo geresnę gerovę, tačiau vienas dalykas yra abipusiškumas, kitas dalykas viešieji pirkimai, taip pat sąžininga konkurencija, apie tai kalbama šioje nuomonėje, taip pat yra kalbama apie tai, kad susidarė perprodukcijos mm, mm, plieno pramonės sektorija. Reikėtų galvoti, kaip išeiti iš tos padėties. Kitas dalykas - teisinis užtikrintumas. Iš tikrųjų, vienas dalykas yra tikslai, tačiau kaip jie bus įgyveninami Ir taip pat labai įdomu, kaip bus toliau dirbama siekiant e, apsaugoti autorių teises ir taip pat prekės ženklus. Kita vertus, kaip reikėtų vertinti dvi šalį investicijų susitarimą su Hongkongu. Gal galėtumėte pasakyti ką nors konkretesnio? Ačiū. Klaus Buchna, žaliųjų. Ačiū kalbėsiu greitai, kad suspėčiau per pusantros minutės. Šiandien Kinija yra labai svarbi globali ekonomikos partnerė, kadangi pasaulinėje prekybos organizacijoje e, e, mes susidurime su multilateralizmu, tačiau vis dėlto mes manome šiek tiek vienašališkų veiksmų. Mes e, turime įvairiausių ženklų, nepaisant iniciatyvų, kad Kinija dar nėra visiškai atsivėrusi bankams ir kapitalui. siekis partijos narius kažkaip nors įkorporuoti į įmonių veiklą, e, taip pat socialinis įstatymas ir kiti dalykai kelia mums nerimo. Jau buvo minėta, kad apipusiškumas yra vienas svarbiausių aspektų, nes mes galvojame, kad apipusiškumas turėtų padėti ne tik tai dvišaliams santykiams, tačiau galėtų būti naudingas ir pačiai šaliai ir taip pat reikėtų veikti strategiškai ir padėti apginti liberales vertybės. Reikia siekti modernaus tvarumo. Į visą tai atsižvelgti būtina, tačiau visos tos priemonės turėtų būti įgyvendinamos. Iki šiol buvo įvairiose mm, sutartyse tokie skyriai, bet jie nebuvo įgyvendinami. Helmut Scholz. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti jo ekscelencijai Kinijos ambasadoriui ir konsului prekybos klausimais. Kolegos jau nemažai ką pasakė e, ir aš tam pritarčiau. Noriu padėkoti taip pat ponui Vinkleriui, pranešėjui, už svarbų darbą rengiant pranešimą, nes jis nukreipia jį tinkamą linkme. Iš tiesų, kartais labai svarbu yra pasitarti ir nuspręsti, kokią kryptim vyks mūsų prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas su Kinija. Jei du, dvi didžiausios pasaulio rinkos, viena virš milijardo, o kita virš 600 milijonų, susitars dėl gamybos ir prekybos sąlygų, mm, dėl sąlygų, kaip turėtų būti organizuojamos e, vertės grandinės, tai tas susitarimas tikrai labai atsilieps mūsų piliečiams. Jei piliečiai, susi... jei vienas pilietis pamano, kad tai, kas vyksta aplink jį, nėra jo interesų labui, tai nėra gerai ir turime apie tai ir PPO kalbėtis. Neturime kovoti vieni su kitais dėl trumpalaikių ekonominių interesų, bet apskritai uh, siekti žiūrėti toliau ir užtikrinti visai žmonijai deramą ateitį. Taigi, manau, kad ir toliau bendradarbiausim rengiant šį pranešimą Intos vardu. Toliau Ticiana Begin, EFDD, EFDD e frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė, kolegos. Aš irgi norėčiau padėkoti ambasadoriui, kad atvyko šiandien pas mūsų posėdį. Kinija yra labai svarbi Europos priekybinė partnerė. Mm. Bet jei norime, kad mūsų e, santykiai būtų tvarūs ir abiem pusėm ekonomiškai naudingi, tai turime pakalbėti apie ilgalaikius ekonominius santykius. Gamyba Kinijoje, e, pavyzdžiui, plieno gamyba e, apibūdinama labai mažomis kainomis, kurios nėra uh, skaidrios. Tas pats liestų ir aliuminį, dviračius ir daugelį kitų dalykų. Kinijos vyriausybė turėtų mažinti perprodukciją ir siekti, kad nebūtų dempingo, kad būtų sąžiningos e, ekonominės veiklos taisyklės. Ir čia dar norėčiau pakalbėti apie maisto produktus ir e, sveikatos klausimus su tuo susijusius produktus, kurie dėl neaiškių priežasčių yra užblokuoti prie Kinijos sienų. E, tai yra geografinių nuorodų ir kiti klausimai, e, dėl kurių turėtume apsispręsti. Mano frakcija nuolat siekia apsaugoti, kad Europinė produkcijai nebūtų taikoma netinkama verslo praktika. Dėkoju. Toliau kiti komiteto nariai gali pasisakyti ponas Adil. Dėkui, pirmininkė, keletas bendro pobūdžio komentarų. Manau, kad ES mes dar Mm, nelabai aiškiai įsivaizduojam, kokie mūsų santykiai su Kinija ir kokia tų santykių ateitis, nes dar ne visuomet suvokiam, kad auga Kinijos politinis poveikis. Taip pat dar tuose santykiuose su Kinija nėra deramo lankstumo. Pavyzdžiui, Kinijos iniciatyva 16 plus 1 skirta centrinės ir rytų Europos valstybėms. E, ir ne visom didelėm Europos valstybėm narėm ir ne visom Europos institucijom ta iniciatyva atrodo primtina. Vokietija iš Europos Sąjungos daugiausia prekiauja su Kinija. Kinija yra viena didžiausių Vokietijos prekybos partnerių, keičiasi geopolitinis kraštovaizdis ir mes turime pergalvoti, peržiūrėti savo santykius su Kinija. Kinija gali aiškiai tapti Europos strateginė partnerė. Tai nereiškia, kad mes turime visais klausimais iš esmės laikytis vienodų pozicijų su Kinija, bet m, mm, priekybos srityje turime draugiškai, pozityviai ir bendradarbiaujant veikti. Ir labai džiugiuosi, kad šiandien pas mus yra Kinijos ambasadorius. Ir galime su juo apsikeisti nuomonėmis. Dėkui. Toliau ponas Dadmore. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti ambasadoriui, bet pasižiūrėkim pirmiausiai pagrindinius statistikos duomenis. 16 metai ES deficitas su Kinija buvo 195 milijardai eurų. Ir čia Egis duomenys cituoju. Tai yra gamybos pramonės Europinė asociacija. E, Kinija naudojasi praktiškai begalinių valstybinių kapitalų, e, vykdo valstybinę dempingo politiką, intelektualinės nusavybės vagystę. Ir ES dėl to kasdien prarandama labai daug darbo vietų. Ir toliau ta e, gamybos įmonių asociacija sako, kad Kinija planuoja dešimtyje sektorių e, didinti savo e, gamybą ir mažinti vietos dešimtyje sektorių labai sustiprinti vietinę gamybą, tuo būdu mažinant importą iš kitų šalių. O dėl JAF e, veiksmų Kinija gali sustiprinti dempingą ES rinkoje. Galbūt Kinijos ambasadorius šiuos dalykus galėtų pakomentuoti. Dėkui. Dėkui, ponė Rodrygės. Dėkui, gerbiamas ambasadoriau, už jūsų pristatymą. Dviem dalykam norėčiau skirti dėmesį, jie mano nuomonė dar nebuvo paminėti, pirmiausia, žiūrint į ateitį. Kinijos uh, norai vystyti dirbtinį intelektą. Kaip jūs užtikrinsite ar kaip reglamentuosite duomenų konfidencialumą? Ir ko, ką galvojate apie skaidrumą informacinėse technologijose? Kalbant apie pasaulinę priekybos organizaciją, tai turime užtikrinti, kad jinai tinkamai funkcionuotų, nes tarptautiniai priekybai reikia tarptautinių taisyklių. Norėčiau paklausti, kaip Kinija prisidės e, prie to, kad PPO būtų daugia šalė organizacija ir garantuotų, užtikrintų, kad prekyba vykstų pagal tarptautinės taisyklės. Ir galiausia, dėl mandatų PPO valdyboje atnaujinimo. Kokia Kinijos politika? Dėkui dabar žodis komisijai. Penkios minutės. Dėkui, pirmininkė. Labą dieną. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti pranešėją su nuomonės projektu ir toje nuomonėje atsispindi e, esminiai aspektai ES ir Kinijos santykių priekybos rytyje. Kinija yra labai svarbi priekybos partnerė ES, antra pagal dydį, nežiūrint įvairių problemų priekybos rytyje deficito, abipusiškumo principo nebuvimo. Ir e, dėl to labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp verslo galimybių ir siekia užtikrinti labiau subalansuotą prekybos sistemą. O tie labiau subalansuoti prekybiniai santykiai būtų naudingi tiek ES ir tiek Kinijai. Ne vienus metus jau buvo sakoma ir šiandien uh, E, jo ekscelencija Kinijos ambasadorius pasakė, kad Kinija mm, planuoja vykdyti rinką pagristas reformas, e, daugia, šalė, daugia šalės priekybos sistemos taisyklės nori gyvendinti, taigi ambasadorius sakė, Kinija šių principų nori laikytis, labiau atverti savo ekonomiką ir E, dabartinėje mm, tokioje karingoje pasaulio prekybos sistemoje e, Kinija norėtų mm, prisidėti prie stabilizacijos užtikrinimo. Taigi labai svarbu, kad tie Kinijos pažadai, tų ekonominių reformų Kinijoje pažadai taptų realybę, o tos ilgai besitėsiančios dėrybos, pavyzdžiui, kaip Europos Sąjungos E, ir Kinijos e, prekybos, Kinijos prisijungimas prie GPI sistemos. Labai tikimės, kad kada nors tos dėrybos baigsis. Praėjusią savaitę vyko susitikimas Pekine. Dėrybos dėja labai lietai vyksta. Ir labai daug pastangų dedama, ES deda labai daug e, pastangų, labai mm, daug ambicijų turi, bet mm, dėja tos dėrybos vyksta labai, vėlai, e, labai lietai. Kinija turėtų laikytis PPO taisyklių, taip pat ir notifikavimo įsipareigojimų skaidrumo. Čia Kinijos veiksmai dėja atsilieka nuo tų taisyklių ir nuo jų įgyvendinimo. Kaip ir Kinija, ES labai remia PPO, labai pozityviai žiūri į PPO ir dėl to mes nenorėtume, kad PPO vyktų tokie veiksmai, kurie grėstų PPO įsipareigojimų pažei, pažeidimui. Norėtume, kad ta tarptautinė e, priekybos sistema būtų atnaujinta, kad kuo mažiau kliučių reiktų taisyklių laikymaisi ir Kinija čia irgi turi ko prisidėti, e, siekdama, kad nebūtų perprodukcijos, kad E, į Kinijos rinką, lygiai taip pat e, galėtų patekti kitų e, valstybių ekonominės veiklos subjektai, kaip kad Kinijos ekonominės veiklos subjektai gali patekti į kitų valstybių rinkas. Ir čia pajėgumų, gamybos pajėgumo apimtis vaidina labai svarbu vaidmenį. Labai norėtume, kad Kinija konstruktyviai su visais bendradarbiautų ir kad, kalbant apie PPO, tos spragos, kurios tebėra, reglamentuoja tarptautinės priekybą, būtų pašalintos. Importo eksporto finansavimo klausimai be kita ko yra svarbus. Taigi bendradarbiavimas su Kinija labai daug priklausys nuo to, kaip Kinija spręs mano uh, išvardintus klausimus ir garbus parlamento nariai minėjo SPS klausimus. Visi tie dalykai, mm, kurie sudaro kliūtis tarptautiniai priekybai, mm, yra sprendžiami. E, tam turime rinkos, e, patekimo į rinką strategiją ir jie yra labai aukš, mm, vieni svarbiausių komisijos prioritetų. Ir komisija taip pat nori pasakyti, kad šiandien Fuzijing, Kinijos viceministras prekybos klausimais, atvyko į Europos komisiją kalbėtis apie dvišalę prekybą. Ir tikimės, kad Liepa vyks Kinijos ir ES mm, viršūnių sustikimas skirtas prekybai ir labai tikimės, kad visa tai bus naudinga tai daugia šaliai priekybos sistemai. Labai ačiū, ambasadoriau. Dabar jums vėl žodis. Ir skiriame jums penkias minutės. Labai ačiū jums už tokį ilgą klausimų sąrašą, kuris kas rodo, kad jūs daug reikšmės skiriate Kinijos ir ES prekybos santykiams. Leiskite atsakyti į jūsų klausimus. Kinų kalba ir mano padėja padės mums susikalbėti išvers mano pasisakymą. Pirmiausia, dėl PVM. Atvaidinta. Uh, BIT is a priority for China. Uh, tai yra Kinijai prioritetas. Kol kas įvyko 16 uh, darybų raundų ir 9 tarpsasiniai sustikimai. praėjusią savaitę Pekine kolegos darbinių lygmenių suringė labai svarbų sustikimą ir buvo pasiekta ženkli pažanga. Uh, Bet dar daug turime nuveikti.进展缓慢的批评。 Uh, Abi pusės, žinoma, toliau dirbs uh, dėrybų klausimais ir iš jų su pastabų supratau, kad jūs kai ką kritikuojate. Kritikuojate ne tik uh, Kinijos vyriausybę, bet ir Europos komisiją dėl per menko tempo dėrybų. 彼此之间的差距，就这个实质性完成这个文本谈判以及交换负面清单呢？ 尽快的找到可行的办法。Uh, Leiskite Jūs patikinti, kad Kinija ir toliau glaudžiai dirbs su ES, kad darybos paspartėtų, kad e, skirtumai tarp mūsų nuomonių sumažėtų ir mes greitai rasime veikiančius sprendimus, kad baigtume iš esmės darybas e, dėl aktyvaus sąrašo. 刚才有位议员谈的，这个对于欧欧洲来说呢，中国是机会而不是威胁。On Chinese investment. Dėl Kinijos investicijų Europoje aš sutinku su vienu iš kalbėjusių, kuris sakė, kad Kinija yra galimybė, o ne grėsmė Europai. 欧洲市场的投资并不是太多了，只占 这个欧洲接受外资的百分之二。Pirmiausia, Kinijos investicijos Europoje nėra tokios didelės, jos sudaro tik tai 2 procentus tiesioginių užsienio investicijų ateinančių Europos Sąjungą. 呃，促进了欧洲经济的发展，也为欧洲提供了就业。Uh, Kinijos investicijos Europoje padėjo Europos ekonomikai aukti ir sukuria vietoje darbo, darbo vietas čia. 方有一家沃尔沃的工厂，那个工厂呃就是一个扭亏中国投资之后扭亏为盈的典范，也是一个呃这个提供就业的一个典范。Uh, for example, not... Pavyzdžiui, netoli nuo Briuselio kur e, yra Volvo gamyklo. E, Kinijos investicijos Europoje padėjo e, pagerinti bendrovės darbo rezultatus ir sukurti darbo vietų. 这个中国企业在欧洲的投资也好，还是欧洲企业在中国的投资也好，都是市场主体的行为。And, uh, to... Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad uh, investicijos, ar jos būtų Kinijos investicijos e, Europoje ar Europos investicijos Kinijoje, yra pagristos rinkos e, elgesiu. Ir vyriausybė neturi teisės kištis ir iš tiesų į to nedaro. 投资合作呢是应该得到鼓励。 That... Mano nuomonė, bendradavimas investicijų srityje turėtų būti skatinamas abiejų pusių. E, Dėl šilko kelio iniciatyvos aš noriu padėkoti parlamento nariams už dėmesį šiam klausimui. 赞同你们的意见，一带一路需要透明，需要遵守国际规则，需要 重视可持续发展，需要按市场规律办事，需要遵守国际规则。所有这些，习近平主席，这个中方上至习近平主席，下到我都已经多次的、反复的重申强调。Aš sutinku, kad šilko kelio iniciatyva turėtų būti skaidri, atitikti pasaulinės taisyklės, rinkos principus taip pat tvaraus vystimosi vertybėms. Ir e, mūsų prezidentas ir e, mūsų žmonės, mes esame pareiškę nekartą tokius e, na, įsipareigojimus. 一带一路倡议呢，是中方为国际社会，呃，在呃几年前世界金融危机的背景之下，来为世界经济增添活力而 提出的一个建倡议，呃，来为国际社会提供一个平台。Taip pat noriu pabrėžti tą šilko kelio iniciatyvą. Tai yra platforma, kurią siūlo Kinija po finansų krizės, siekiant sustiprinti pasaulio ekonomiką. We, e, uh, Odo, uh, e, 呃，大家坐下来分享，而是需要 欧洲人、亚洲人、非洲人、拉美人，我们共同参与、共同努力，来这个推动互联互通，推动世界经济的发展与繁荣。Uh, it does not mean that... Tai nereiškia, kad Kinija siūlo gatavą piragą Europai ir siūlo kartai suva, suvalgyti. Uh, Na, ji siūlo bendrai dirbti, bendradarbiauti afrikiečiams, europiečiams, Latino Amerikai, stiprinti ekonominį aktyvumą ir stiprinti pasaulio ekonomiką. 欧洲看作我们的天然伙伴。Taip pat noriu pabrėžti, kad Europa yra natūrali Kinijos partnerė šilko kelio iniciatyvoje. Daugelis jūsų minėjo plieno ir aliuminio gamybos pajėgumų perviršį. Pajėgumų perviršis yra pasaulinis iššūkis, jis ne, neapsiriboja bent tik tai plieno ir aliuminio sektoriais. 问题，而是全球经济发展过程中所产生的一个普遍性问题。Also, this challenge is Ir šis e, iššūkis susijęs ne vien tik tai su Kinija, tai yra bendras klausimas, e, iškilęs pasaulio ekonomikos vystimosi kontekste. 那么本次的钢铁产能过剩的根本原因是2008年金融危机引起了世界经济衰退，导致全球需求萎缩。Per, tas perteklius yra cikliškumo ekonomikos klausimas. Jį sukelia, sukėlė pasaulio recesija ir pasaulio paklausos mažėjimas po 2008 metų finansų krizės. 这个出口呢不超过我们产量的百分之十五。And for China, our steel. Kinijos plieno produkcija dažniausiai daugiausia suvartojama šalies viduje ir tik 15 procentų uh, skiriame eksportui. Yeah, 实际上等于消耗了我们的资源，污染了我们的环境，这个增加我们的排放，牺牲太大了。And, and actually China... Iš tiesų, Kinija neskatina plieno eksporto, nes plieno eksportas konsumuoja daug energijos ir teršia, todėl eksporto skatinimas reikštų, kad mums reikia skirti labai daug išteklių ir e, atsiranda didesnė žala aplinkai. To negalime skatinti. 是认真的。从二零一六年起，我们已经减少了钢铁产能超过一点一五亿吨，涉及几十万的职工的分流安置，这是非常艰巨的一个任务。 O Kinijos vyriausybė rimtai pasiryžusi spręsti plieno gamybos pajėgumų perviršio klausimą. Ir nuo 2015 metų Kinija sumažino gamybą 115 metrinių tonų, tūkstančių metrinių tonų. Tai reiškia, kad daug darbo vietų taip pat sumažinta. Tai yra iš tikrųjų didelės problemas. Pirmininkas, ponia ambasadoriau, jūs išnaudojate daugiau kaip dvigubai jums skirto laiko, galbūt galėtumėte artėti prie pabaigos. 补贴在 WTO 各成员中普遍存在。Keletą žodžių apie subsidijas. Tai yra bendras klausimas PPO nariams visoms. Uh, 呃，我很抱歉，因为呃，议员朋友们提出的问题太多了，如果我的时间已经耗尽了，那么我就只能表示歉意了。I guess I want to apologize. Aš turiu atsiprašyti, kad, nes man buvo užduota labai daug klausimų, jeigu man laikas baigėsi, turėčiau sustoti. Taip ačiū labai, ambasadoriau. Esu įsitikinęs, kad čia dar nėra mūsų diskusijų pabaiga, o tik pradžia. Taigi, ačiū labai už Jūsų atsakymus ir pabaigai reikia suteikti žodį mūsų pranešėjai, prašom. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, dėkoju kolegoms už visus pasiūlymus, kuriuos Jūs teikiate mano nuomonė ir per kelias artimiausias dienas susitvarkysime su pakeitimais, kad nuomonė būtų kaip galima geresnė. Labai trumpai paminėsiu dvi problemas viena daugiau skirta diskusijoms su mūsų kolegomis. Taip aš sutinku, kad turime pakankamai nuoširdus ir labai atvirai aptarnėti problemas ar situacijas, e, dėl kurių nuomonės skiriasi, pavyzdžiui, 16 plus 1 bendradarbiavimo klausimas. Tikrai turime tiesiai aptarti šį klausimą. Tai yra labai paprasta situacija, nėra čia labai na, e, ko e, kalbėti, nes ta 16 plus 1 e, bendradarbiavimas turi remtis bendromis taisyklėmis. Jeigu tai bus daroma, tuomet tas bendradarbiavimas bus bendro ES ir Kinijos bendradarbiavimo dalis. Žinoma, aš kalbu kaip atstovas iš šalies, kuri dalyvauja šiame 16 plus 1 bendradarbiavime. Ir galiausiai noriu padėkoti ambasadoriui už pastabas ir atsakymus į kolegų klausimus. Tiesiog pabaigai norėčiau pacituoti pastebėjimą iš Europos prekybos rūmų Kinijoje, pacituoti jų naujausią dokumentą, 17-18 metų dokumentą. Jie sako, kad 54 procentai Europos bendrovių e, suvokia, kad jos traktuojamas ne, ne pa, taip pat palankiai kaip e, Kinijos bendrovės. Tai yra priežastis daugiau diskutuoti, bendradarbiauti ir ieškoti sprendimų šioms problemams, kad užtikrintume vaisingą, abiems pusėms naudingą bendradarbiavimą. Pakeitimus galite teikti iki balandžio 25-osios pietų. Balsuosime gegužės mėnesį ir pateiksime nuomonį prekybos komitetui. Dėkuoju ambasadoriui. Palaikykime ryšį prieš aptardami kitą darbo atvarkės klausimą galėjome pasveikinti kolegą, naują mūsų narį, tačiau jis vėl išėjo iš salės. Switch... Šeštasis klausimas situaciją po to, kai JAV įvedė apribojimus eksportuoti plieną ir aliuminį. Dabar situacija lemtingas, lemtinga. Kovo 26-ąją prezidentas Trumpas paskelbė, kad 45 procentai plieno ir 10 procentų aliuminio yra susiję su šaltojo karo aktu, kuris buvo pasirašytas 62 metais, o tai reiškia, kad jeigu nacionaliniam saugumui kyla pavojus, jis gali imtis tokių veiksmų, ribojančių veiksmų. Netgi teisininkai JAV sobejojo galimybė taikyti šitą teisės aktą, bet tau vis dėlto Trumpas juo pasinaudojo, o tai reiškia, kad ES ir kitoms valstybėms kol kas buvo numatyta išimtis, nors visiškai nebuvo aišku, kokiamis sąlygomis ta išimtis bus taikoma ES. Pavyzdžiui, gavo tą išimtį ES, bet ne Japonija, kaip ten bebūtų buvo pasakyta, kad išimčių bus, tačiau ES institucijos konstatavo, pareiškė, kad mes nenorime diskutuoti šio klausimo patirdami spaudimą mūsų prekybos santykiams. Ir kol kas iki šiol situacija yra tokia, kad ta išimtis greis nustos galioti po kelių dienų konkrečiai kalbant, gegužės pirmąją. Norint pakeisti situaciją, reikės prezidentui imtis veiksmų. Dabar turėtume kartu su komisijos atstovu aptarti šitą klausimą ir konkrečiai paklausti komisijos, kaip vyksta dėrybos su JAF atstovais, kaip vyko ir kokia situacija dabar. Ar galime tikėtis, kad tos išimtis iš tikrųjų nustos galioti gegužės pirmąją? Prekybos direktorato atstovas, ekspertas Guido Human, jisai atvyko su mumis pasikalbėti ir tikimės pateiks pačią naujausią informaciją. Žinoma, reikėtų kelti keletą klausimų. Pirmiausia, 232 teisės akto taikymo teisėtumą ir kitų žingsnių, kuriuos ėmėsi Trumpas teisėtumą. 96 metais buvo pasinaudota kitų teisės aktų, buvo teigiama, kad tai yra senasis teisės aktas, kuris netitinka pasaulinės prekybos organizacijos, sustarimo su pasaulinė prekybos organizacija. Ar iš tikrųjų taip yra? Bet komisija sakė, kad neužprotestuos šio teisės akto taikymą ir šit protestuos pasaulio prekybos organizacijoje, apskusijoje. Galbūt paaiškinsite konkrečiau. Ir trečia, kokios kontrapriemonės galėtų būti taikomas, jeigu gegužės pirmąją atsitiks taip, kaip žadėta, kad 25 procentai bus taikomi plieno e, importui ir 10 procentų aliuminio. Ar yra kokiu nors e, saugikliu? Ar iš kitų prekybos partnerių bus galima gauti daugiau plieno ir aliuminio? TTIP light arba TTIP darybų apskritai šio klausimo neliesiu. Taigi, Filio. Much, uh, chairman, and... Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietė vėl į komitetą informuoti apie JAV priemonės plienui ir aliuminiui. po aptarus prekybos santykių klausimą su Kinija, reikėtų pasakyti, kad su JAV esame susidarę, susitarę ir šitos sutarės pagrindu mes sprendžiame perprodukcijos klausimą ir jisai nėra aktualus nei JAV, nei mūsų rinkai. Tai reikia pasakyti po diskusijos su Kinijos atstovais. Situacija šiandien yra štai kokia Liko savaitė iki gegužės pirmosios dienos. Junktinės Amerikos valstijos laikinai išbraukė šešias prekybos partnerės - Kanadą, Meksiką, ES, Braziliją, Argentiną ir Pietų Koreją iš to sąrašo. Šiandien pasirašytas sustarimas su Pietų Koreja, su kitomis valstybėmis vyksta diskusijos. Mes tikimės, kad Trumpo administracija šios savaitės pabaigoje dar kartą bandys spręsti situaciją susijusią su visais penkiais partneriais ir apsispręs, ar pratesti išimti, ar ta išimtis bus ilgalaikė, ar apskritai išbraukti šitas šalis iš tų, kurioms yra taikoma išimtis. Kovo 23-ąją įsigaliojo jo nurodym, nurodytas, o tai reiškia, kad visos kitos valstybės, kurios eksportuos į JAV, turės paklusti šiai jo priemoniais. Mes e, bendradarbiaujame su JAV atstovais ir mes galvojame apie penkias, penkis veiksmus. Mes e, dabar e, nesijaudiname dėl perprodukcijos. Per pasruosius penkerius metus mūsų gamybos apimtis sumažėjo. Trečiosios šalyse nesažiningai pagamintas plienas, kuris patektų į ES ir būtų nukreiptas į kitas valstybės. Iš esmės tas procesas nevykstas. Mes patys kovojame prieš nesažiningą plieno importą be kitako ir iš Kinijos. Mes mm, Europos plienui netaikome dempingo kokiu nors kainų. Plienui, kuris yra eksportuojamas į JAV, mes eksportuojame aukštos kokybės plieną ir aliuminį, kuris yra reikalingas JAV pramoniai. Mes aktyviai dirbame e, e Europos plieno forume įdėgėme naujas kontrolės nuostatas, taip pat kontroliuojame, ar pasaulyje nėra finansuojama, subsidijuojama plieno gamyba ir taip pat mes e, JAV esame pakankamai saugus nacionalinio saugumo partneris. Taigi mes galime ES vardu patikinti, kad mes turime teisę į besąlygišką ir ilgalaikį išimties pritaikymą mums. Mes taip pat manome, kad tas tyrimas negali būti pagrystas nacionalinio saugumo sumetimais. Praėjusią savaitę Strasbūrė jūs ir keletas kolegų sakė, kad mes turėtume užgenčinti šio importo priemonių e, suvaržomąją teisinę priemonę. Mes nemanome, kad šitas priemonės turėtų būti tam tikras saugiklis remiantis nacionaliniu saugumu. Kita vertus, mes galvojame, kad pagal pasaulio prekybos organizaciją mes turėsime galimybę apginti savo teisę. Palaikome pastovius kontaktus su JAV atstovais. Dažniausiai tie kontaktai palaikomi politinėme lygmeniu. Komisija juos palaiko mes nusintėme pakankamai daug griežtų e, žinučių JAV protestavome, kad mes abejojame šitos teisinės priemonės pagrystumu ir taip pat teigiame, kad šitas sprendimas prieštarauja pasaulinės prekybos organizacijos nuostatoms ir praėjusio šimtmečio paskutinėme dešimtmetyje e, e, buvo panašių e, procesų, tačiau šiuo metu jie yra niekaip netaikytini. Bendradarbiaudami su JAV mes raginame visiškai išbraukti ES iš tų priemonių taikymo sąrašo Ir galvodami apie pirmąją gegužės mes vadovaujamės būtent mano išvardytais kriterijais ir manome, kad mes neturėtume būti JAV problema, o tiesiog mes esame galimybė ir partneris JAV sprendžiant perprodukcijos problemą. Kol kas negalime įsivaizduoti, kaip JAV pasielgs savaitės pabaigoje, bent jau mūsų žiniomis kol kas turės būti priimtas sprendimas asmeniškai Trump, Trumpo iniciatyva. Tiesiog savaitės pabaigoje mes turėsime apsispręsti, kaip reaguoti, turint omenyje ir tris variantus, kuriuos mes numatėme. Arba visiškas išbraukimas, laikinas išbraukimas, arba laikinas dabartinės išimties taikymas, arba tiesiog Europos Sąjungos muitų, atsakymas Europos Sąjungos muitų taikymo. Taigi mes turime šitas tris priemonės ginti pasaulinės prekybos organizacijos kontekste, nelaukdami jokių terminų. Mes sudarėme gaminių e, sąrašą, tai yra tam tikrų atsveriamųjų priemonių sąrašas pagal PPO procedūras, kurios reiškia, kad jeigu jūsų prekybos partneris uh, sumažina arba suvaržo rinką, prieima prie savo rinkos, tai tuomet galima imtis priemonių, kurios atkuria pusiausvyrą. Taigi mes tą pusiausvyrą atstatantį sąrašą esame parengę, galvojame e, tiesiog mes praėjusi antradienį su e, kitomis valstybėmis PPO kontekste sudarėme šitą uh, sąrašą ir šitą sąrašą patvirtinome Bruselėje ir informavome pasaulinę prekybos organizaciją, kad gegužės 22 dieną mes pradėsime mm, taikyti jį pagal savo teisę. Siekiant apginti ES rinką nuo perviršinio plieno, kuris nebepateks į JAV rinką, inicijavome e, prekybos priemonių tyrimą, išnagrinėjome mm, šitos gaminius, atsižvelgdami į apribojimus JAV. Rezultatas priklausys nuo daug aplinkybių. Vienas dalykas, ar šita išimtis bus taikoma toliau ir Kitas dalykas, jeigu šita e, priemonė nebus taikoma, tai tuomas pasikeis importo skaičiai, mes juos vertiname e, kas mėnesį ir turėsime įvertinti, ar importo apimtis padidės, mes turėtume, turėsime atidžiai stebėti situaciją, tuo lab, tiesiog e, atliekant uh, Pirmąjį vertinimą mes e, nagrinėjame tik tai tam tikrus gaminius, kuriems yra numatyti apribojimai, o mėnesio pabaigoje turėsime įvertinti ir tų gaminių apimtis, kurie yra susiję su ta priemonė. Taigi darbai vyksta. Šią savaitę dar kartą susitiksime su valstybių narių atstovais ir kol stengsimės gegužės antroje pusėje dar kartą įvertinti situaciją. Trečias klausimas, kurį jūs pateikėte pirmininkė, dėl galimybės ginčius spręsti pasaulinės prekybos organizacijos kontekste. Mes nusprendėme prisijungti prie konsultacijų, kurių paprašė JAV, Kinija su JAV Taigi mes turėtume prisijungti prie šito ginčio kaip trečioji šalis prie šito sprendžiamo ginčio ar tiesiog užginčyti situaciją savarankiškai. For. Matau, kad yra penki kolegos prašantis žodžio. Tai kiekvienam po minutę, nes mums liko tik penkios minutės. Prašom, Ema. Dėkui, pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Komisija sakė, kad reiktų kliūtis prekybai su JAV aptarti. Tai kokios būtų tos temos, kalbant apie kliūtis prekybai. E, prezidentas Makronas šią savaitę yra JAF, jis aišku irgi iškelstos klausimus. Ir kaip komisijos ir Makrono ryšys šią linkmę norėčiau paklausti. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Ne tiek muitai yra žalingi, tiek kiek tas neiškumo momentas, ta neaiški situacija ir ekonominiai subjektai nežino, ko jam laukti. Turim aiškiai pasakyti, kad esam PPO nariai ir nepasiduosim JAV šantažui. Amerika turi planą, o ES regis tokio plano neturi. Ir jei JAV patvirtins tuos muitų mokesčius, tai mums irgi reikia turėti kažkokį planą, turime nebijoti apginti savo piliečius ir savo rinką. Prekybos karas niekam nenaudingas bet neturėtume vien dėl tos priežasties pasiduoti e, ir patenkinti JAF norus. Taigi komisija turėtų veikti ir mes, aišku, remsime komisiją. Dėkui, pirmininkė. Skaitėme straipsnį politiko laikraštyje dėl mm, to, kas vyksta prekybos e, PPO, dėl galimybės vėl pradėti tą tip ir tą tip light dėrybą. Pone Malmstrom galbūt neatskleidžia iškart visų savo dėrybinių kortų. Norėčiau priminti komisijai, kad lieka klimato kaitos dalykai, maisto saugos ir kiti svarbus klausimai. Komisija sakė, kad nebus daroma spaudimo dėl standartų ir kad dėrybose ES neplanuoja nusileisti. Taigi norėčiau, kad laikytumėtės tvirtai. Dėkui, pirmininkė. Turiu uh, klausimą komisijai, jei įvyks tas blogasis scenarijus ir jei Europos įmonės patirs nuostolius ir galės įrodyti, kad tie nuostoliai yra dėl to, kad jam nustatė naujus muitų tarifus, ar ES turi kokią nors kompensacijos toms nuostolius patyrusioms įmonėms galimybę. Dėkui. Dėkui. Irgi norėčiau mm, komisijos paklausti. Praėjusią savaitę Strasbūrė buvo kalbama apie daugia šalį plieno forumą. Norėčiau paklausti, koks jūsų numatytas e, darbų grafikas, nes laukti negalime. Kokių žingsnių komisija imsis tame daugia šalėme plieno forume? Dėkui kalbėsiu olandiškai kolegos vardu. Mm, per pastarąsias dienas pamatėme, kad turime kalbėti su amerikiečiais, bet ne tik su jais. Turime siekti, kad priekyba būtų sąžininga ir atvira. Vyksta tokios atskiros diskusijos bet nevyksta bendrų diskusijų. Atsakymas komisijai dabar dvi minutės atsakymui. Ir ką galvoja komisija? Aš norėčiau paklausti, koks tas procentas uh, gegužės pirmą, kad tai įvyks ar neįvyks, 46 procentų ar kiek. Aš esu uh, Mm, tarnautojas, komisijos darbuotojas, taigi čia nesileisiu į spekulacijas. O atsakydamas į klausimus noriu pasakyti, kad komisija nori, kad ES ir tą sakė mūsų komisarė, be jokių sąlygų nebūtų taikomi šie muitai. Ir komisarė pasirengusi e, kalbėti apie rinkos atverimą JAF įmonėm ir tai, aišku, priklausys nuo to, kokių pozicijų imsis parlamentas ir valstybės narės. Bet pirmiausia, norime, kad ES tie muitai nebūtų taikomi. Tai tuo atsakysiu į ne vieno jūsų pateiktą klausimą. Komisarė taip pat sakė ir yra sakiusi parlamente, kad negalvojama apie TTIP dėrybų atnaujinimą nei čia, nei, nei ES, nei Vašingtone. O pono Vinklerio klausimas, kas būtų, jeigu tas blogas scenarijus taptų realybę, tai tada aišku, kad mes gintume savo teisės ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis pasitartume, kaip tas teisės mums užsitikrinti, nes jos yra numatytos pagal PPO taisyklės ir mes galime imtis priemonių tom teisėm apsaugoti. Bet aišku, čia tada situacija yra tokia jautri, bet jei visi kiti faktoriai Mm, yra neutralūs ir būtent dėl JAF elgesio atsiranda neigiamas poveikis įmonėm, tai čia turime su JAF kalbėtis, kaip tą neigiamą poveikį neutralizuoti pagal tarptautinę priekybos sistemą. O ginčas su JAF prekybinis ginčas ne tik plieną apima daug daugiau sričių ir JAV irgi yra suinteresuotos su ES bendradarbiauti. Tai tuo baigiame tada šeštą darbo tvarkės punktą. O prieš perinant prie septinto punkto noriu sveikinti naują narį Aleksandrą Gabelik mūsų komitete ir linkiu jums sėkmės dirbant. O dabar septintasis darbo tvarkės punktas bendras posėdis su vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu skirtas tema dabar kultūros vertybių importas. Sveikinosi su IMKO komiteto nariais. 55 darbo tvarkos taisyklė. Ir e, pagal tą taisyklę, kai vyksta bendri posėdžiai, yra atskira ir darbo tvarkė.